La Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Kolegos, posėdį. Kolegos, tęsime posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas yra jums išdalintas. Jeigu nepateiksite pastabų, laikysime, kad jis yra patvirtintas. Kitas darbo tvarkės klausimas. Bendros diskusijos dėl bankų sąjungos, bendro priežios mechanizmo. Tai yra Tyson pranešimas ir Gigoldo pranešimas. Todėl keturioms minutėms suteiksiu žodį poniai Taisen. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Tik tuomet, jeigu